Proszę Państwa, rozpoczynamy. Taigi pradėkime darbą. E, sveikinu kolegas iš Endi komiteto. Ir yra bendras viešasis klausimas, tema naujų veisimo e, metodų taikymas. Ponas, ponas Pavel Pok bus antras pirmininkaujantis iš e, kolegų komiteto. Taigi taip pat sveikinu ir komisijos atstovus. Aš pirmininkausiu per pirmąją dalį, o antrąją dalį pirmininkaus e, kolega. Taigi abiems komitetams tai yra labai svarbi tema, kaip ir dirbožėmė tema arba vandens tema. Turim daug bendrų temų ir kartais e, galime uh, na, kartais taikyti kitokį požiūrį, kadangi mes e, turim e, žiūrėti ir e, žemės ūkio požiūrių ir suprasti, kokia yra mūsų bendra veikla. Naujų veisimo metodų taikymas yra labai svarbus ir augalų taikymu, ir žemdirbiai, ir, ir daržininkai naudoja naujas veislės, kad atsispirtų iš, iššūkiams, kaip pavyzdžiui, klimato kaita. Mm, ir yra daug, daug, daugėja firm, firmų, kurie e, užsima e, augalų ginimu ir jie naudoja naujus veisimo taikymus. O tai sukelia keletą svarbų klausimų. Mes suprantame, kad yra tam tikras teisinis neiškumas šitoje srityje Ir todėl tikimės, kad šios dienos klausimai padės mums geriau suprasti ir, ko gero, geriau suformuluoti, suformuoti mūsų asmeninį požiūrį į šitą klausimą, kadangi mūsų klausė apie šitas problemas. Taigi, pirmiausia, pirmoje dalyje pirmą pristatymą e, kalbės e, Nils Nuars, Plantum direktorius, tai yra Niderlandų stiklo asociacijos pirmininkas, paskui sudėksim žodį ponui Julien Mante iš Prancūzijos e, organizacijos, kuri vadinasi France Limousine Selection ir jie jie užsima genetinių e, gerinimų, veislės limuzinų, bulių. Ir šiandien jau kalbėjom apie limuzin, tai yra jo pono pranešėjo regionas. Ir dar į Berto. Enri Žemės ūkio tyrimų institucijos atstovas, jums kiekvienam skiriame 10 minučių ir suteiksiu žodį jums ir aš kviečiu visus taip pat užduoti klausimus ir pasis, pasisakyti. Ir taip pat norėčiau pasveikinti atstovus iš Niderlandų, kurie atvyko ponios Šair kvietimu. Jie Taip pat yra išplantomi iš institucijos, kurie yra glaučiai susijusi su mūsų svarstama tema. Džiugiuosi, kad jūs galite dalyvauti klausimuose. Manau, kad verta, nes turim daug e, ekspertų, specialistų ir suteikiu žodį kalbėtojams. Thank you, Mr. Chairman. Pone pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, nematau jūsų visų, bet tikiuosi, suprantate, iš kur kalbu. Taigi dėkoju už galimybę čia atvykti. Aš dirbau sėklų srityje visą savo gyvenimą. Pradžioje Azijoje, Afrikoje, vyščiau įvairius projektus, po to savo namuose, universitete ir galiausiai su Olandų. Mm sieklų asociacija Plantum. Ir aš supratau, kad iš tiesų jūsų darbas, darbas yra labai svarbus. Politika, įstatymai, visa tai irgi labai svarbu dėl to ir parengiau savo doktorinį darbą apie tai. Jūs paprašėte, kad aš papasakočiau apie augalų selekciją ir įvairius metodus ir kaip tai prisideda sprendžiant visuomenės iššūkius. Pirmiausia, augalai yra esminis dalykas mums visiems. Tas maistas, kurį valgome, oras, kurį kvepuojame, viskas priklauso nuo augalų. Augalai taip pat yra vienintelis atsinaujantis pramoninių produktų šaltinis. Gyvenimas be augalų nėra įmanomas. Mūsų augalai auga žemės ūkio ekosistemoje, kuri keičiasi su laiku ir mes, mūsų poreikiai keičiasi ir augalų selekcija yra priemonė pagelbėti tokioje evoliucijoje. Tai, kas yra užprogramuota sėkloje, neturi būti koreguojama vėliau. Genetinis atsparumas augalų lygoms reiškia, kad mažiau reikia kovoti su tomis lygomis laukuose per cheminės ar kitokias priemonės. Genetinė tolerancija augalų, pavyzdžiui, sausroms irgi yra labai svarbu, tačiau aišku, selekcijai reikia laiko, nemažai laiko. Augalų selekcija nėra naujas reiškinys. Nuo pat žemės ūkio pradžios, prieš 12 tūkstančių metų, žmonės tai, pritaikė savo augalus prie poreikių. Ūkininkai pikžolės pavertė kultūromis ir paprastomis veislėmis iš žolės gavome kviečius. Ir taip pat e, buvo selekcijos būdų sukurti įvairūs produktai. Pavyzdžiui, šie e, pomidorai yra išvesti iš mažų uogų, kurios e, selekcijos būdu buvo išvestos iš nuodingų augalų šeimos. Taigi mes norime siekti, kad selekcija būtų kuo galima veiksmingesnė ir efektyvesnė. Ta reikia daryti mokantis iš pačios gamtos. Mes sužinojame, kad augalai kad augalams reikia moteriškų ir vyriškų organų sėkloms pagaminti. Ta sužinojome tik 19, 19 e, amžiaus pabaigoje. Ir tai leido intensyviai užsimti selekciją. Mendelis iš to padarė mokslą. Kadangi tokiu būdu mes galime geriau numatyti ir paskaičiuoti sukryžinimo rezultatus. Watsonas ir Krikas sukūrė pagrindą tam, ką mes dabar davėme molekuliniu lygmeniu, DNR lygmeniu. Tų žinių pritaikymas leido mums veiksmingiau pritaikyti selekcijos metodus, tokius kaip molekuliniai markeriai, taip pat mutacinė selekcija, hybridai ir dabar daug turime pažangių metodų, metodų tokių kaip tikslinė mutagenezė, naudojant CRISPR-Cas9 ir kitus. Kas kart tai buvo žingsniai keisti augalus pasitelkiant natūralią evoliuciją. Selekcininkai tokias, sukuria tokias rūšis, kurios prisitaiko prie besikeičiančių ūkininkavimo sistemų. Visiems ūkininkams reikia gerų sėklų, nepriklausomai nuo to, ar auginame jas savo darže, ar auginame orga, e, ekologiškai, ar naudojame naujausias technologinės priemonės. Selekcininkai, mano šalyje yra, duš, tokių įmonių yra 200, mes suteikėme ūkininkams ir augintojams įvairovę ir geras sėklas. Ir kas kart mes vis geriau suprantame, ką mes darome. Kryžminimo arba mutuojančių augalų baziniai dalykai, kas kart mes tų būdų galime geriau numatyti rezultatą ir pastarėjai poslinkiai irgi puikiai įsilieja į bendrąją tendenciją. Tačiau yra taip pat ir transgenezė, genetinė modifikacija ir tai buvo labai svarbus proveržis, kadangi palaipsniui buvo pagerintas selekcijos veiksmingumas. Buvo sukūrėmi tokie augalai, kurie natūraliai gamtoje negali atsirasti. Tai, mano manimu, buvo tinkamas momentas pažvelgti atgal. Etiniai argumentai, taip pat saugumas, kalbant apie žmonės ir aplinką, tai buvo to, tų diskusijų komponentai Ir galiausiai buvo parengtas 2001 m. 18 reglamentas. Šio teisės akto poveikis buvo labai reikšmingas. Genetinė modifikacija, genų modifikacija yra leidžiama tik tai pasaulyje labiau reikšmingiausioms kultūroms, kur, kurūzai, sojos pupelės ir medvilnė. Ir aišku, įmonės turi laikytis griežtų reikalavimų. Europoje tik viena bendrovė turi rinką transgeniniams kukurūzams ir nėra jokios konkurencijos e, iš smulkių vidutinių įmonių, nėra mokslinių tyrimų ar kitų tarptautinių korporacijų. Kiek pasikeitė diskusijos šiandien, aišku, ir šiandien mes kalbame apie saugumą, etinius e, kitus aspektus, tačiau skirtumai yra didžiuliai. Nei įprastinės genų, genų modifikacijos atveju tikslinė mutagenė, mutagenezė nesukuria augalų, kurie negalėtų būti, atsirasti gamtoje arba per įprastinę selekciją. Tikslinė mutagenezė aiškiai užtikrina mažiau šalutinių poveikių, lyginant su atsitiktiniais pokyčiais gamtoje arba įprastinės selekcijos atveju ir ekonominė prasme, ar mes tikrai norime, kad tik stambiausios įmonės su didžiausiais teisiniais ir finansiniais pajėgumais naudotų šios metodus? Tačiau labai svarbu ir kitas dalykas, ar šie metodai ir ypatingai tie augalai gali prisidėti siekiant mūsų tikslų. Ūkininkavimas turi plėtotis toliau. Nauja bendro žemės ūkio politika, kurią jūs tvirtinate, mini labai svarbius tikslus ir aš paminėsiu tris. Augalų selekcija pati savaime yra įspėjimas, nes tai visų problemų neišspręs. Tačiau tai gali leisti sumažinti tas problemas. Taigi pirmas dalykas yra tvarumas, aplinko ir maisto atliekos. Mes norime gaminti tvariau, mažiau veikiant cheminę prasme aplinką. Ir selekcija, augalų selekcija reiškia atsparumą lygoms. Daug tos selekcijos darbo jau ir daroma šioje srityje. Be kita ko prasidėjo darbas siekti, kad augalai būtų mažiau jautrūs klimato kaitai ir bandoma taip pat sustiprinti produktų ilgalaikiškumą, kad e, transportuotojams ir pardavėjams, vartotojams nereiktų išmesti to maisto. Taip pat įvairus e, prieinamas ir maistingas maistas. Taip, selekcija. Selekcijos būdų gaminami produktai, kur galbūt mažiau skonio ar maistingumo, bet aš pakviešiau jūs paragauti šį mažą pomidorą, ir nuspręsti, e, kaip yra su jo kokybė. Taip pat, aišku, mes dabar turime pasaulyje daug žmonių, kurie yra alergiški glutenui, glutenui ir, ir panašiai, glitimui. O trečia tema - tai, kad moksliniai tyrimai ir inovacijos iš laboratorijų turėtų atsidurti laukuose, nes sėklos suteikia galingą mechanizmą mūsų gilės žinias ir mokslinės žinias apie procesus augaluose perkelti į laukus efektyviai. Aš bendroje žemės ūkio politikoje matau ir kitų dalykų. Mes norime gaminti daugiau baltyminių e, augalų Europoje ir norime tą daryti turėdami mažiau žemės, nes mums reikia erdvės miestams, infrastruktūrai ir mes norime išsaugoti gamtą. Taigi mums taip pat reikia didinti ir mūsų našumą augalų selekcija prisidėjo 70 procentų prie derliaus didinimo nuo 2000 metų. Be, tokių, be tokio didesnio derlingumo nebūtumėme galėję pagaminti tiek produktų, ne, nenaikindami biologinės įvairovės. Bet pažvelkime į priekį. Mes norime, kad mūsų pramonė naudotų daugiau atsinaujinančių žaliavų, kurias gamina aišku augalai. Mes norime didinti dirbožėmio e, derlingumą. Ir tas yra būtina ne tik Europoje. Jau turime Europoje žinių apie augalus ir augalų selekciją, kaip tai pasaulyje prisideda prie jungtinių tautų tvaraus vystimosi tikslų pasiekimo. Taigi, augalų selekcija yra galinga priemonė, bet lėtas tai yra procesas. Kai mes užsibrėžime tikslą ir pradedame kryžminti augalus, prireikia nuo 6 iki 30 metų priklausomai nuo kultūros ir tikslo, kad būtų išvesta nauja rūšis ūkininkams. Mes negalime tiek laukti, kad sumažintumėme toksišką, toksiškų žemės ūkio chemikalų naudojimą. Mes turime pasirūpinti, kad mūsų žemės ūkis būtų atsparus klimatui dabar ir tą reikia daryti greičiau. Taigi jūs, politikos formuotojai Europoje, ir turite nuspręsti, kam jūs patikėsite tas turimas priemonės. Jūs turite nuspręsti, ar GMO reglamentas negalėtų būti išplėstas įtraukiant ir tuos augalus, kurie galėtų būti kuriami įprastinėmis priemonėmis, bet tai vyks lėčiau. Jūs patys turite nuspręsti, ar augalų selekcija gali paspartinti siekiant, pas, paspartinti visuomenės tikslų pasiekimą ir aš net nežinau, kaip būtų galima čia. Reiškia, aišku, reikia mažinti cheminių medžiagų naudojimą, užtikrinti gerą skonį ir užtikrinti sveikatą. Taigi aš laukiu e, šiandienos diskusijų ir esu pasirengęs aptarti tuos klausimus su jumis ir ateitie. Dėkoju. Labai ačiū ir dabar kviečiu pana Žlien Mante iš France Limousine Selection, kuris yra atsakingas už e, limusinų vesties galvijų genetinį e, genų tobulinimą. Ir tai yra labai įdomus e, tyrimai. Tai yra Polelino e, užsima šito reikalu. Prašome. Dėkoju, dėkoju pirmininkai už kvietimą. Sveikinu visus ponius ir panės deputatus. E, dėkuoju ypač Jean Paul Donano, kuris mus e, kuris mums e, padėjo ir kuris mums padėjo pasisakyti apie tai, apie, apie naujasis teisimo technikas, galvijų technikas. Ir aš norėčiau papasakoti apie galvijų, apie bulių teisimo technikas. Na, teista yra tai, kad mes turim daug galimybių taikyti naujasias technikas, e, naujosius veisimo metodus e, galvijų srityje. Ir tai yra labai plati tema. Aš norėčiau kalbėti apie e, genų mm, genų keitimo technologiją. Ir šiandien aš esu naujosios naujo metodo naudojimas, aš nesu pačio, paties metodo ekspertas. Ir šitoje skaidrėje matote vietą, kur aš dirbu, tai yra Poldeleno ir čia yra pagrindinė e, būstinė, kur yra e, limuzinų įsties galėjo veisimo vieta. Tai yra vienintelė vieta, unikali vieta, kadangi čia e, apimti visi organizmai, kurie dirba genų keitimu, limuzinų veislė užsiema ir tie asmenys, kurie vadovauja ir kurie kurie tvarko šitas struktūras, yra veisėjai ir tai yra neprivati ne, ne įmonė. Tai reiškia, kad ir galvijų e, darbas, e, galvijų veislės ir galvija, jie yra mūsų nuosavybė. Mano vaidmuo e, yra tyrimų darbas ir mes siūlome selekcinės priemonės, mes siūlome, kaip padėti veisėjams ir um, ka, kaip keisti genų selekciją. Tai yra DNR e, grandinė yra sezonas, kuri yra atsakinga už tam tikrą fenotipą ir mm, ši, pavyzdžiui, ar, ar mėsiniai galvijai, ar pieno, pieniniai galvijai. Taigi mes DNR randame tą, e, tą zoną, kuri yra svarbiausia ir kuri yra didžia, turi didžiausią potencialą. Uh, ir mes e, norime, mes negalime keisti genų, kol nemokame, kol neišsiaiškinę naujųjų technologijų, nes turime žinoti, ko, e, kurią geno dalį pakeisti ir kurios negalima liesti. Vyksta vystimo vyksta selekcijos programa ir matome, e, e, kas vyksta, tai matome šitą skaidį. Aš nenoriu apibūdinti visko, bet matome, kad yra 1500 veisėjų, kurie atrenka galibijus, yra 107 tūkstančiai karvių ir mūsų tikslas yra rengti tokį genetinį tipą, ko, ko pageidauja veisėjai, bet mes taip pat norime išlaikyti ir genų e, įvairovę. E, kodėl aš apie tai kalbu, nes man atrodo labai svarbu šitoj temoj, e, kad reikia žinoti, kurie gyvuliai, kurie gyvūnai yra pakeisti genetiškai, bet mes esame už tokias technologijas, už genų keitimo Mm, technologijas, bet mes nenorime pakeisti visko ir mes nenorime atimti e, tų genų iš, iš gyvulių savininkų ir atiduoti juos visimo įmoniai. Mm, taigi šis darbas vyksta jau daugiau kaip 40 metų ir matome, kokia yra evoliucija. Matome, kokios yra e, charakteristikos vystomos. Taigi mm, raudonai yra e, veisimo, viršelį veisimo technologiją, toliau e, žalia rodo svorio augimą, toliau e, violetinė primilčio dydį. Na, matome, kokie yra pakeitimai ir turiu pasakyti, kad ši veisėja vystoma, e, limuzinų veisėja yra vystoma ir Prancūzijoje, ir visame pasaulyje. Ir mes taip pat nusprendėme įkurti vertinimo, stoti vertinimo vietą ir iš tikrųjų atrinkti tuos e, e, gyvūnus, kurie turi genetinę vertę. 96 metais Jenara mus pasiūlė matematinį modelį, apskaičiavimo modelį, kuris mums leidžia dar tiksliau apspręsti gyvūno e, genetinę vertę ir e, matome taip pat, kaip pakeisti ir ką daryti, kad būtų kuo mažiau pakeista aplinka. Taigi matome, kokia yra morfologija ir tuo metu reikėjo būtent padidinti tą morfologiją ir gyvūnų augimą. Tai tikrai mums pasisekė, nes e, matome, kad e, produktivumas ir viršelį vystimas mažėjo, nes raudona linija eina žemyn, bet e, Mums pavyko sumažinti šitą tendenciją, kadangi limuzinai yra tikrai vislus, e, visli veislė. Matome, kokie yra mūsų tikslai, kokiu keliu einame ir kai kuriais morfologinėmis charakteristikomis mes nesidominė, nes kai kas yra nepaveldima, bet mes norime tobulinti pačią techniką vėlgi ką reikia suprasti, kokia yra genetinė architektūra, kokius, kokius brožus mes pasirenkame. Tai e, mes e, žiūrime, e, kokia yra kiekybė, nes yra labai daug genų, kurie yra poligenai ir mes Mm, ar imsimės šitos zonos ateityje, artimoje ateityje, bet mes e, svarbiausia pasimam tą geno dalį, kuri būdinga fenotipui. Ir tai, kas egzistuoja, dar e, ko mes nesame pasirinkę, aš turiu paaiškinti, kaip yra vyksta genetinė selekcija, yra įvairūs genotipažai, mes skaitome visą DNR ir vis, visą ją perskaitome ir tuomet pradedame ieškoti tikslinių zonų, kurios yra galimos eksploatuoti. Ir netgi yra labai nedaug, bet yra tam tikros zonos ir mes žinome jau, esame susipažinę, daug, daug dirbam to 20 metų ir matome, kokios yra zonos, kur galima padaryti didžiausią pažangą. Tai yra P zona, e, tai yra didžioji P yra dominuojantis e, e, genas, tai yra e, raguočių genas ir mm, tie, kurie turi ragus, jų yra 95 procentai, nes ragų neturėjimas yra mm, įprastas dalykas ir mes tiesiog nenorime nenorime apsunkinti pačių gyvūnų gyvenimo ir, ir veisėjų, augintojų gyvenimo, taigi mes pasirinkame ir ne, ragų neturinčius gyvulius. Ir matome, dirb, darbas vyksta jau 15 metų ir ieškome to geno, kuris nėra matomas glimuzinų veisėje, taigi čia matome, kokie yra procentai, kiek e, limuzinų ne, ne, neturi yra beragių. Mes ieškojom to geno, mes ir rinkomės ne vien tik dėl limuzinus. Ir kai įvykdėm pirmąjį atsėjimą klasikinių genetinių metodų, tai matome, kiek liko limuzinų e, genų ir mm, vėliau mes įvedėme tą, tą geną, kuris yra būdingas tik tai limuzinų rasiai, tai yra labai ilgas laikotarpis, ilgas procesas ir praėjo 20 metų, kol nesugebėjom tą geną įvesti. Matome, kad šitą genų papildymo technologiją padeda procesą vykdyti greičiau. Kokia yra nauda šitų technikų? E, pirmiausia, tai išlaikom genetinę pažangą, išlaikom genetinį įvairovę, nors tai yra labai sudėtinga, e, kadangi labai stipriai sumažėjus yra genetinė įvairovė, nes išlaikom tik tai, e, tik tai keliuose gyvūnuose ir juose išlieka ta genetinė įvairovė. Toliau kitas tikslas yra gamyba, jautienos gamyba ir procesas yra labai ilgas, nes e, reikia sėkmingai vykdyti selekciją ir tai nėra kažkas tokio, ką galime pakeisti prastinėmis selekcinėmis technologijomis, nes yra dvi papildomas technologijos. Na, kai dėl e, socialinio ir politinio pritarimo, na, šitie pakeisti gyvūnai yra mm, draudžiami, jų negalima prekiauti Europoje. Ir, na, manau, kad mes prarandam konkurencingumą pasauliniu lygmeniu, nes Prancūzijos ir e, Europos selekcininkai yra pripažįstami ne, pasaulyje ir mm, kitos šalis leidžia ir mus pasivyja įsant šitas technologijas. Taigi mums tai didžiulė katastrofa. Toliau, jeigu negalima užtikrinti pakeistų, e, genetiškai pakeistų gyvūnų atsekamumą pasaulyje, tai irgi labai sunku, mums tai kelia didžiulių sunkumų, nes e, negalima atsekti gyvūną ir negalima vystyti naujų technologijų. Yra daug technologijų genų keitimui galima naudoti planavimo e, technikas, e, galima e, naudoti technikas, kurios pakeičia zigotas arba embrionus. Ir šios pastarosios technikos yra daug geresnės, iš tėvų yra geresnė, nes mm, mes mm, daugiau galima pasiekti, negu taikant klonavimą. Kai dėl socialinio pritarimo, na, tai veisėjai, naudojantis mūsų gyvūnus, yra labai svarbus ir turiu pasakyti, kad geno keitimo technologijos, kurios mums atrodo yra didžiulė inovacija ir turi e, potencialą, bet mums reikia, e, reikia garantijų, taigi reikia užtikrinti, kad šitie gyvūnai būtų gyvybingi ir kad pakeistas genas pereitų iš kartos į kartą ir mm, čia mums ekspertai daug ką gali padėti. Na, baigiant turiu pasakyti, kad limuzino asociacija, kuri dirba Paul Delenu ir kuri vykdo limuzinų selekciją, visuomet palankiai žvelgia į inovacijas ir mm, siūlo priemonės teisėjams užtikrinti, kad jie būtų konkurencingi ir kad jų darbas būtų e, būtų ekonomiškai naudingas. Ir mums reikia garantijų, mes turim metodinių garantijų. Kitas dalykas, e, matome, kad yra klimato kaita ir šita technologija leidžia greitai išvystyti veislės, kurios mums reikalingos dabar, nes Dabar mes ieškom tų genų, tų zonų, kurios e, padeda e, didinti limuzino atsparumą. Mums e, mes matome, kad yra dar didelis gyvūnų nemirtingumas. Galiausiai labai dažnai vykdami, vykdydami tyrimus mes atrandam labai įdomių dalykų ir kartais darbas trunka 20-30 metų ir mm, mm, tyrimas tikrai greitai nesibaigia. Tai yra, mūsų technikos yra daug žadančios, tačiau reikia socialinio pritarimo ir reikia, kad mm, gyvulių augintojai mums pritartų. Dėkuoju uždėmesi. Dziękujemy i poprosimy pana Yves Berto. O dabar sutikiu žodį ponui Yves Berto. Pone direktoriu, prašom jums dešimtininkų komitete dėl to, kokiais etikos principais, dėl to, kokiais etikos principais buvo vadovaujama ar, ar nesivadovaujama, manau, kad judėjo krikščiomenėje, trūksta informacijos apie tai ir aš nu-, nusprendžiau e, peržiūrėti faktus, e, surinkti informaciją ir tiesiog pristatyti tikrą informaciją. Pasta, per pastaruosius 50 metų e, buvo taikomas įvairiausios technologijos metodai ir, pažiūrėjau, tokios met, technologijos kaip NBT. Ar jos yra žalingos? Pavyzdžiui, apie ką kalbame? yra daug. Pavyzdžiui, teigiame, kad CRISPR e, metodas yra pražutingas, kad e, kalbu apie e, kryžminimą. Jeigu kalbame apie NBT naudojimą kaip selekcijos veisimo metodą, galime įsivaizduoti, kad istorija yra didžiulis yra smauglys ir kad mes bandome kažką keisti, kažką tai tobulinti. E, ir tie bandymai kažką nuveikti pasarosius 50 metų yra nedidelis atliekų, nedidelė atliekų dėmelė ant tos smauglio odos ir kūno paviršiaus ir tai tik tiek. Vertinant tą kalbame apie e, nepageidaujamą šalutinį poveikį visų taikomų metodų, nes nežinome, kaip sureaguos genomas, e, kaip įvertinamos rizikos sistemos. Kalbame apie nanobiotehnologijas ir kad tai yra susijęs su įvairiausiamis problemomis nano biotehnologijų yra, kai e, įvedamas genomas į, bra, genas į brandolį, transgeniniai genomai susiję taip pat ir su kitais virsmais ir mutacijomis ir dažnai duoda neprognozuojamų rezultatų sistemų. Ir pavyzdžiui, tų technologijų taikymas taip pat tiksliniai, netiksliniai bandymai, tokios kaip Zen ir Talent technologija. Gerai, jeigu išsiaiškintume, bandytume išsiaiškinti, kaip viskas iš tikrųjų vyksta. Tačiau tai yra problema, nes, nes tų technologijų naudojimas spartėja. Nežiūrinti visų tų genų mutacijų, visų paliekančių randų daroma kryžminė selekcija, atrinkus uh, palikuonis, kurie yra ne Mendelio tipo. Taip pat galime kalbėti apie, e, čia, pažiūrėt, bandymus eksperimentus atliekamus augalais, daugiamečiais, žoliniais augalais ir kaip išvalomas augalų genomas. Kol kas nežinoma, kaip tai daryti. Kaip, kai, žinoma, kad kai kurie srities veikėjai daro e, bandymus, bandydami e, sukurti didelį, labai šiltos, šil, šiltą drėgną aplinką, kad galėtų labai sparčiai užaukti miškas, pavyzdžiui, Prancūzijos teritorijoje labai greitai. Gal, galima kalbėti ir apie tarp dviejų kukurūzų veislių yra toks pat genetinis e, atotrukis, skirtumas tarp kaip žmogaus ir beždžionės. Galime kalbėti apie 70-metyje e, e, molekulinės biologijos atliktus e, tyrimus ir kaip viskas dabar atrodo, kaip viskas pažengė ir pasikeitė. Ta turima informacija reikėtų panaudoti, bandant išsiaiškinti, reikia gilintis į technologiją, kokie, kuri buvo taikyta ir kas buvo atlikta ir kokius randus tai paliko, ką, kokį rezultatą gavome. Tai vadinamas matricos požiūris, tačiau matricos požiūris reiškia tai, bandymus, kurie buvo atliekami 19 pradžioje, tai, tai, tai susiję ir su pirštų atspaudų ėmimu požiūris taikomas yra toks pat. Tai yra tai, ką vadiname e, argumentų, įrodymų svoriu. Ir matricos požiūris, tai taip vadinama bio, biometrika, e, remiantis Europos maisto saugos agent, produktų saugos agentūros rizikos vertinimu, e, remiantis tuo e, požiūriu ir atlikti rūšių ir veislių selekcija. Ir daug sakoma netiesos ir čia mane labiausiai stebina retorika ir pasirinkti ryšio. Apklausus visuomenę, uh, paaiškėjo, kad žmonės sukurtos žirklės, kurių, kuriomis e, skirtos e, aromatiniams augalams karpyti, jeigu taip sukarpote juos, jie kareivių bandy, bando šaudyti į taikinius kažkur tai nelabai matomus, bet taip iš tikrųjų nėra. Užbaigdamas noriu pasakyti, kad jos mutacijos ar apimutacijos negali būti laikomos natūraliu dalyku, nebent tai vyksta dėl klimato kaitos. Jeigu susitiksime su prielai veislėms, reikėtų ne tik vis uždėti, užlipdyti ant visko nedidelį mokslinį ar politinį paviršių, bet gilintis į, į esmę. Ačiū. Bardzo dziękujemy. Labai ačiū. Na, o dabar tokia sunki situacija, kadangi yra kita dalis, e, dar reikia užduoti klausimus, taigi labai prašyčiau klausimai, klausimam vieną minutę. Na, aš atsiprašau, bet mano toks vaidmuo. Taigi, vieną minutę užduoti klausimui. Prašiau taip suformuluoti klausimą, kad tilptumėt vieną minutę. Pirmiausia, ponas Agniu. Labai ačiū. Na, tikiuosi, kad naujos vystimo technikos e, sugebės išvystyti toleranciją e, lygoms arba gyvūnams, o ne atsparumą. Kai dėl limuzinų, na, kokia problema su šita veislė, kad jie labai gyvybingi, jie šoka per tvoras, ar jūs e, rasit naujų technologijų, kad juos biškia pramintumėt. Ir galiausiai Na, turiu pasakyti, jis sako, kad kai kurie žmonės mano, kad klimato e, kaita yra e, natūralu, nes aš manau, kad taip, kad Saulės ciklas natūralus, mėnulio fazės natūralios, viskas yra natūralu ir aš tikrai visai džiaugiuosi, kad e, mūsų klimatui daro įtaką e, natūralus dalykai ir niekas, netgi žalių lobistai, nieko nepadarys. Labai ačiū pirmininkė, labai ačiū koordinatoriams už tai, kad atsižvelgėte mano pasiūlymą ir surengėte šitą e, posėdį. Aš turiu klausimą. Parlamente mes dažnai turim karštas diskusijas, kurios nėra mokslinės kad mums reikia, kalbam apie lasteles ir Niderlanduose yra tam daug, į tą daug investuojama, na, bet kaip užtikrinsim, kad žengsim tinkamus žingsnius parlamente ir nubrėšim liniją tarp taip, ką galim daryti ir ko negalim daryti. Reikia žiūrėti tarp to, ką mes leidžiam, ko ne, nes kartais viskas susipina. Aš norėčiau padėkoti, viską testume. Panas Vaitsam, dėkui na, 40 metų, taigi per tą laiką šimtai tūkstančių veistų išnyko ir veistų archyvose yra daug veistų, kurios turėjo e, gerus e, genų santalkas ir e, išnyko. Pavyzdžiui, aš turiu savo daržę pomidorų daug veislių ir aš visai norėčiau, kad paragautumėt, nes manau, kad mano pomidorai daug skanesni. skanesni. Ir pirmam kalbėtojai, jeigu jūs būtent išklausę pasistatymą apie dirbožėmį, jūs būtent išgirdė, kad padidėjo 58 procentai, bet e, jeigu didėja derlius, tai reikia ir dirbožėmį saugoti. Kai dėl genų analizės, na, nėra problemų, mes neturim e, kažką keisti, bet su genų mutacijomis yra problemų. Ir čia kolega kalbėjęs apie limuzinus, jis yra artimesnis ūkininkams, sako, kad nereikėtų e, suteikti galių tarptautiniams e, e, veikėjams. Bet ką Jūs manote apie tai, kad būtų galima naudoti normales gatnenės procedūras, padidinti derliui ir jeigu mes uh, pavyzdžiui, kažkokią ženklinimą numatytume, tai jeigu yra GMO ženklinimas, nes mūsų vartotojai yra balsuotojai, jie gali nuspręsti supermarketuose pirkti ar nepirkti. Toliau, ponia Hasanda. Na, visų pirma, dėkoju už puikias prezentacijas. Pone pirmininkė, gerbimieji, yra pora dalykų ir klausimas. tas darbas yra labai svarbus, tai esminis dalykas, bet ar yra kažkokie konkretūs pavyzdžiai, kaip yra panaudojama jūsų darbo rezultatai, tas mane domintų. Ir e, įstatymdavystė. Čia komisijos atstovai, teisėkuros klausimas, e, reikia žinoti, kad vis visi tyrimai turi atitikti teisę. Ačiū. Devintajame ir dešimtajame praeisą amžiaus dešimtmetyje buvo labai akcentuojamos galimybės keisti siunti genų keitimu, tačiau tai nepakeitė piliečių nuomonės. Žmonės tik, tiksliai žino, ko jie nori ir ko jie nenori. Ir mes žinome tikrai kada mus norime, nori apgauti. Krys per kas 9 tai technologijos, kurios leidžia e, keisti genetinę medžiagą. Atsekamumas ir žymėjimas etiketėmis visų GMO <coughs> produktų yra labai svarbus. Tai aktualu ir piliečiams, ir ūkininkams. Ir tai susijęs su laisvė žmonėms įspręsti, ką jie nori vartoti ir ko nenori. Ir man atrodo, tai labai svarbu Tai susijęs su atsekamumu ir žymėjimo etiketėmis ir taip turi atsispirti abiems komitetams, kad surengė šios klausimus ir aš norėčiau pasakyti tai, kas šiandien tikrai kelia didžiulį skandalą, tai, kad mes išdalinome pomidorus, kurie priklauso privačiai įmoniai Europos parlamente posėdžio metu. Tokia praktika nėra priimtina tai yra galimybė įmoniai vesti savo propagandą, reklamą, prisidengiant tokią instituciją, kuri privalo būti neutrali. Aš norėčiau, kad būtų iškristas kelias tokioms procedūroms, tai yra neprimtina. Dabar perėsiu prie temos. Šiandieną naujų tech, selekcijos technikų naudojimas. GMO atveju tai yra atsparumas herbicidams ir insekticidams. Ir šiandieną keliamas teisėkuros klausimas ir aš norėčiau, turėtumėme galimybę šiandieną aprašyti, aiškiai apie, įvardinti šią technologiją ir gyvaus būtybės evoliucionuoja savo natūralioje aplinkoje. Suitema. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju kalbėtojams. Man atrodo, kad puiku, jog surinkti klausimai šią temą ir naujų rūšių išvedimą Pavyzdžiui, buvo kalbama apie ekologinius ūkius. Ten reikia naujų sėklų, kurios būtų atsparesnės, organiškai auginamos, bet atsparesnės rūšys. Taigi ir organiai, ekologiški ūkiai, jeigu jie gali naudos gauti iš selekcijos, jie gali ją pasirinkti. Pavyzdžiui, kaip yra su patentais ir panašiai, aš vis nepasisakau už patentus, reikia jų atsisakyti, kokį poveikį tai daro aplinkai. Pavyzdžiui, jeigu yra nedidelė rizika aplinkai ir vis tiek galime tą, tai galbūt ir mes galime tą daryti ir Tiesiog perikime prie konstruktyvių diskusijų. Ačiū dabar e, Denenu. Jan Pato Denenu. Ačiū, aš visiškai sutinku su ponu Huitema, labai teisingai įsivardijo problemos esmę. Sako ponas Jar ir dabar e, trys trumpi klausimai. Pirmiausia, mums reikalingas nuosaikumas selekcijos srityje naujų rūšių išvedimo srityje ir galbūt yra natūralus, nenatūrali, nenatūrali selekcija ir yra naujų metodų, bet labai sunku čia daryti skirtumą tarp tų, tos natūralios ir nenatūralios selekcijos. Nauji selekcijos metodai, kas svarbu mūsų ūkininkams ir NVO, ne, mažoms vidinėms įmonėms. Tai kartais yra labai brangu ir mes galime užtikrinti nepriklausomumą ūkininkams. Jūs taip pat kalbėjote apie tai, kad baltymų gamyba turi būti suaktyvinta Europoje. Kaip Jūs manote, galima būti to pasiekti? Danano patom Melijo. Pone pirmininkė, ačiū mes konkurenciją ir rūšių išgyvenimą, bet kyla klausimas apie teisinius ir socialinius klausimus, dalykus. Dėkoju Kalbėtojas, aš su didel, kalbėtojams su dideliu susidomėjimu klausiausi pasisakymų dviejose. Mes daug kalbėjome apie CRISP-Cas9 metodą, kur ir labai svarbu, aišku, užtikrinti atsekamumą ir jeigu tą būtų įmanoma padaryti, tai būtent tai, ką jūs sakėte, kad to galime pasiekti prie rinkos tokių produktų yra pirmiausia etikos klausimus, klausimas. Ir aišku, naujos technologijos, kurios yra naudojamos, nėra įtrauktos į sąrašą. Taigi čia, kurie taip auginami ir taip pat Kinijoje yra auginami tam tikri produktai. Taigi kalba eina CRISP-Cas9 technologija, kuri pagal kur, kad augalai ir gyvūnai, kurie išvesti naudojant šią technologiją, nėra GMO gyvūnai ir augalai. Uh, ypatingai komisijai, kaip Europos komisija užtikrins, kad tie produktai nepatektų į Europos rinką. Dėkoju. Galbūt reikėtų prisiminti, kad didžiausias iššūkis išsiaiškinti, ar teisės aktai, kaip buvo minėta, turi apimti naujasias technologijas ar ne. Ir kad tai nuspręstumėme, turime išsiaiškinti, ar tos naujosios technologijos kelia panašią riziką kaip GMO. Uh, E, technologijos. Turiu porą klausimų ponui Berto. Visų pirma, ar galite daugiau papasakoti apie tai, ko, ko, kokiu nema, kokio nematomo poveikio galime tikėtis maisto produktams, e, taip pat ap, aplinkai jūs apie tai, kad ko, kokiu nema, kokio nematomo poveikio galime tikėtis maisto produktams, e, Taip pat aplinkai jūs apie tai kalbėjote. Šiandien tos technologijos poveikio potencialaus nežinome, ar galime tą kažkaip prognozuoti, valdyti ir kaip, kokie moksliniai e, keliai įmanomi ir ko jūs tikitės iš teisės aktų šių, paskui ponas Hauslink. Ačiū, ponė pirmininkė. Panas Uitema apie tai kalbėjo apie gamtos keitimą mūsų naudai, savo e, tikslams. Tačiau tikriausiai gamta keičiama, kad galima būtų įtikti tam tikriems visuomenėms pasirinkimams. Galėtų įvertinti, e, ar negalima būtų teisės aktų taikyti pagal konkretų įvertinimo, pagal konkretų atvejį, kaip tai daroma Vokietijoje. E, E, nusprendžiant konkrečiais atvejais, ar reikia reglamentuoti vieną dalyką ar ne. Ponas Hausling ir po to ponas Flanagan. Ūkių, kurie Europoje turi žinoti, ką jie naudoja. Ir vartotojai taip pat turi teisę žinoti, ką, ką jie perka. Tai yra rizikos vertinimas ir tai. Taip pat genomo inžinerijos atvejai turi būti tinkamai žymimi, tačiau uh, augalų selekcija. Tai susijęs su ilgalaikiu poveikiu, ypač jeigu nori ką nors siekti. Ir kartai susijęs su patento numatoma apsauga ar ne, nes visiems ir selekcininkams tai svarbu, ponas Flanagan. Paaiškinimas, bet pažvelgus į tai, kokias diskusijos čia vyksta, pavyzdžiui, dirbožėmio būklės aptarimas, čia ne, kol kas maisto reiškia, maž, kad reikia mažiau maisto švaistyti. Uh, Bet atrodo, kad visiems daug įdomiau išgirsti, užpuls. Turi e, pasižiūrėti, kas yra aplink tave ir, ir maksimaliai išnaudoti. Na, aš gavau daugiausia klausimų, na, iš tikrųjų, e, kai dėl tų technikų, kurias aš minėjau, taip yra E, mutacijų, dėmių mutacijų ir e, numatomi tikslai, tikstiniai e, tikslai, bet galiausiai koks yra kiekvieno organizmo genomas ir nesikliauti tik tai tam tikrais spėjimais, koks bus galutinis rezultatas ir tikslas. Na, mutacijos gali atsitikti, yra ir taip pat dėmė mutacijos ir jų e, efektas gali būti labai ilgas keliolinį karą. Na, yra e, ta tiesioginė paveldėjimo linija, ją naudojama ir į, tai nuo 74 metų. Ir atsižvelgiant į tai, kas, kokie yra epigenai, mes e, žiūrime, mes norime. Tai yra, atsitiko taip, kai yra padaromi dideli pakeitimai. Ir kai yra e, tas pats medikamentas taikomas, yra genetinė terapija ir daržovių atveju, augalų atveju tai yra taikoma. Kai dėl atsikamumo, taip, e, leidinys, vienas straipsnis paskelbtas enciklopedijoje ir jūs turėsite visas detalės. Aš norėčiau tik tai keletą gairių nusakyti. Kartais mes galime identifikuoti ir tai yra selekcininkų darbas, kad jie žinotų, kokia yra genetinė įvairovė, tas technika ir žiūrėti, e, koks yra atsikamumas ir charakteristikų atsikamumas. Aš noriu patikti pavyzdį, kaip atsekti produktus. Aš e, buvau vienas iš keturių Europos e, funkcionierių, kuris penktais metais ES išsintė į Kiniją, nes Kinija augino neleistinas kultūras, kurios buvo gabentos pas mus. Ir 18 metais, po 13 metų, mes Europoje e, siekiama atrasti tą Kinijos seriją. Kodėl reikia sekti šitos produktus, nes jie e, sekti tą etapą postkomercionalizacijos. Pavyzdžiui, e, Kinijoje e, medvirnės yra tūkstančiai hektarų ir ten yra naudojami pesticidai kurie sukuria lygas, na, bet tai nekelia problemų medvilniai, poveikis visuomeniai, ne vien tik tai ar agronominių požiūrių. Ir medvilnės laukai ir tie medvilnės augintojai jau naudoja pesticidus. Ir problema yra tai, kad, jie, kad tie medeliai mm, jau yra pakeisti ir. Mm, okay, thank you very much. Indeed, time is short. Uh, for... Labai ačiū, laiko nedaug. Nes ir firmas tik norėjau parodyti, kad pomidorai rinkoje būdavo besko. Na, netiesa. Kaip sakau, visiems ūkininkams reikia gerų sėklų. Visiems ūkininkams reikia gerų sėklų ir jiems reikia sėklų, e, kur gamta niekada nesusadintų 1600 pupelių e, augalų e, sodinukai vieną hektarą. Evoliucija priklauso nuo visų pirma mutacijų ir vėliau nuo selekcijos. Taip mes vystomės, mes esam visi metamos. Kai kurie nauji veisimo būdai būtent ir naudojasi e, šitsie, bet jau pirmininkas pakėlė plaktuką, tai aš nutilsiu. Aš norėčiau pirmą atsakyti mm, dėl limuzinų veislės. Na, kam ten buvo neigiamas patirties su limuzinais. Na, jeigu rimtai, tai jie yra e, labai gyvybingi, e, gyvybinga veislė ir ji labai paplitų. Gerinom jų, jų, jų, jų elgesį ir, ir veisėjų darga, darbą. Tai yra dėl e, genetinių mutacijų. Per pastaruosius kelias yra veislės, kurios yra tik tai keturi e, jaučiai šimtas karvių. Tai tikrai labai sunku išsaugoti tą e, įvairias. Europoje yra gyvūnų atsekamumas e, labai silpnas, mes žinome, iš kur gyvūnas yra kilęs ir kur jis keliauja ir mes, mes tai rašome į domenų bazę ir tik tai pagal tai galim. Taigi malonu čia su jumis pasisveikinti. Buvo Pirmasis, pirmieji kalbėtojai sulaukė daug klausimų. Nebejoju, kad ir po antro kalbėtojų raundo pasisakymo bus nemažai klausimų. Toliau kalbėsime apie naujasis e, veisimo ir selekcijos patentų specialistas. Ačiū pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, noriu padėkoti už galimybę pristatyti jums tokią svarbę temą, naujuos, naujasias kolekcijos technologijas. Tai svarbu ES didelį, kuriame naujas e, e sėklų veislės ir 30 procentų mūsų metinės apyvartos, maždaug 10 tūkstantis dirba Niderlanduose. Aš baigiau biotehnologiją viename iš Niderlandų universitetų ir labai e, domiuosi e, įmonių, jos visos yra Europos Sąjungoje. Tos įmonės sen, Sengenta Bairten Moren. Visos tos įmonės į kiekvienos vietovės, kiekvieno žemino poreikius, vartotojų poreikius, taip pat e, gamtinės sąlygas vietoje ir e, taip išvesti veislės, kurios užtikrintų kiek manoma didesnį įvairovę. Kaip ir buvo anksčiau sakyta, augalų selekcija prasidėjo labai labai seniai 1866 metais paskelbti Mendelio genetikos įstatymai ir nuo to laiko viskas labai paspartėjo, išvedamos naujos veislės, kryžminant augalus ir bandant e, išvesti geriausią įmanomą veislę. Aukštų technologijų taikymas šioje srityje reiškia, kad mes galime dirbti labai našiai pavyzdžiui, hybridinio kryžminimo, kry, e, kryžminimo permutacija, taip pat genų įterpimo technologijos buvo praturtintos bėgant metams. Bet tai taip pat pradėjo kelti ir susirūpinimą kai kuriais aspektais. Todėl reikia apžvelgti, kokie ES teisės aktyvoje kalbama apie GMO ir apibrieštis yra labai aktuali ir artima jeigu genetinė medžiaga, genetinio modifikavimo, taip pat technologijos, kurios neapima genetinio modifikavimo ir trečia technologija, šiuos aspektus, tai aktualu ne tik Europos, bet ir pasauliniai sieklų rinkai. Ir tai reikia skubiai padaryti. Kodėl? Todėl, kad tokios įmonės kaip mūsiškė veikia visame pasaulyje. Mes turime selekcijos programų vykdomų visame pasaulyje ir mūsų sėklos parduodamos visame pasaulyje. Be to, savas išradimais ir tai yra pagrindinė varamoji jėga, užtikrinanti, kad augalų selekcininkai turėtų e, reikalingos gyvybingos medžiagos ir įneštų savo indėlį į pasaulio aprūpinimą maisto produktais, kad tas darbas ir toliau, ir kur mes galėtume naudotis kitų selekcininkų išvestais gaminiais. Jau kai kurie klausimai atsakyti. Pavyzdžiui, Junktinėse valstijose Žemės ūkio departamentas neseniai pareiškė, ir čia cituoju, kad šiuo metu jis nereglamentuoja ir nesirengia reglamentuoti augalų e, selekcijų, kad kai kuriems selekcijos metodams te, įstatymai nebus rengiami. Dar svarbiau yra tai, kad augalų veislės e, sukurtos pasitelkiant naujausius metodus ir technologijas yra sunkiai atskiriamos nuo auksijas. Nes tokios genų mutacijos atsitiktinai pasitaiko ir gamtoje, natūraliai pavyzdžiui, dėl ultravioletinių spindulių arba radiacijos pasikeičia visų gyvų organizmų DNR. Ir tokios mutacijos, tokie pokyčiai yra evoliucijos varomoji jėga, nes jie užtikrina selekcijos įmonėms, kad jie galėtų dirbti ir siūlyti naujas veislės. Neseniai daug dėmesio susilaukė CRISPR technologija. Ji atveria daug galimybių, tas galutinis rezultatas nesiskirs nuo nuo kitais būdais e, e, išvestų veislių arba natūraliai atsiradusios veislės. Todėl būtina nuolatos e, atnaujinti teisės aktus, ypač dėl selekcijos būdų išvestų veislių, toje pasitaikančių veislių. Ir todėl bus labai sunku užtikrinti GMO direktyvos taikymą, jeigu naujų gaminių, tų naujai išvestų veislių produktams bus e, e, galios reikalavimas įgyti patentą. Ačiū uždėmesi ir taip pat ačiū už galimybę ir užtikrinti aiškumą, aiškę A darbo aplinką ne tik selekcijos įmonėms, bet ir Europos ūkininkams bei vartotojams, kurie kasdieną vartoja mūsų produktus. Ačiū. Indeed, Koju toliau Detlef Batch kuris yra genetinės inžinerijos departamento vadovas Vokietijos vartotojų apsaugos ir maisto saugumo federalinėje tarnyboje dirba. Ačiū, ponė reguliuojančios institucijos atstovas iš Vokietijos, taip pat kaip mokslininkas, profesorius dirbantis universitete. Ir pirmiausia, parengiau savo kalbą, e, anglų kalbą, redakcijos pristatymo. Genomų keitimas, kaip girdėjome iš ankstesnių kalbėtų, yra jau naudojamas žemės ūkija, miškininkystėje, bioekonomikoje, medicinoje. Pavyzdžiui, yra vienas mano įdomiausių pavyzdžių yra genomų vakcinų naudojimas tam tikrų dalykų. 2007 metais buvo jau pirmą kartą paliestas tas, tas klausimas, kai buvo sukurta valstybių narių darbo grupė, kurie parengė techninę ataskaitą 2012 metais. Ji dar nėra oficialiai paskelbta, bet Google e ar kitur galima surasti nevyriausybinio organizacijų tinklapiuose tą informaciją. Taigi, ES bendrų tyrimų centro ataskaita buvo paskelbta 2011 metais ir galiausiai labai svarbu, svarbus buvo mokslininkų patarėjų mechanizmo pranešimas paskelbtas 17 metais. Mes turime ir EFSA nuomonę apie tam tikras technikas, cisgenezę, e, cinko baltymų e, technologiją ir matome, kad jau yra pritaikytos tos technologijos Vokietija, Švedija, Junktinė karalystė, Airija, Ispanija ir Suomija yra tą padariusios. Ir mes labai dabar laukiame Europos teisingumo teismo sprendimo, kurio tikimės vasarą. Šiuo metu yra tik generalinio advokato pateiktas pareiškimas, jis buvo paskelbtas 18 metų sausio mėnesį. Taigi tokia yra mūsų institucijos interpretacija. Mes manome, kad žvelgiant į 2001 metų 18 direktyvą, tai yra Biblija, kai kalba eina apie naujų technologijų kategorizavimą, turime genetinę inžineriją, kuri patenka į 18 metų direktyvą ir turime uh, kai, kai kurias genomų keitimo technologijas, kurios pagal mūsų nuomonę nepatenka į įstatymą. Ir dar yra persidengimo atvejų, kai pavyzdžiui šio laikinių technologijų kai kurių atvejais viskas, aišku, priklauso nuo plėtros ir, pažiūrėjau, viena yra į, įvedimas, kai įvedami genomai, tai aišku, tai patenka į GMO teisės aktus. Ir dabar nėra aišku, kiek yra to persidengimo tarp tų dviejų kategorijų. Čia trumpai apžvelgsime, ką generalinis advokatas Robekas iš Teisingumo teismo pasiūlė teismui. Aišku, tai nėra dar galutinis sprendimas, tačiau tai gal jau yra šiokie, šiokie tokie ženklai, kur link einama. Jis sako, kad mutagenezės technik, technologijos yra cheminis, cheminė selekcija ir genomų keitimo technologija ir visa tai yra susijęs su tam tikrais organizmais. Ir pirmas kriterijus primant sprendimą yra antrasis straipsnis, kuris yra susijęs su tai, kiek tai gali pasitaikyti, tokie organizmai gali pasitaikyti gamtoje. Ir jeigu uh, tas kriterijus nėra tenkinamas. Jeigu tai gali pasitaikyti ir gamtoje, tai tai nėra GMO. Jeigu kriterijai tenkinami, tuomet periname prie dešinio kampo, ten yra tada taikomas priedas, vienas B1 priedas, kuris yra labai svarbus. Ir čia keliamas klausimas, ar tie kriterijai tenkinami. Jeigu jie nėra tenkinami, tai, tai yra GMO. Jeigu taip, tai, tai yra GMO, bet nepatenka į direktyvą. Ir aš norėčiau pasakyti, kad de facto pagal generalinio advokato nuomonę, tai yra GMO apibrėžimas. Labai vertinga perskaityti tą nuomonę, nes atsargumo principas, mano manimu, teisingai yra įvardymas. Yra sakoma, kad atsargumo principas neturėtų būti siejama su nulinė rizika ir tai, kad egzistuoja GMO reglamentas reiškia, kad jau yra įdėktas atsargumo principas ir atsisakymas naudoti naujas technikas irgi kelia riziką. Tai yra akivaizdu. Ir toliau, netgi jeigu genetinės inžinierijos teisės aktas nėra taikomas organizmams, yra ir kitų nuostatų, kurios teisiškai galioja. Taigi nėra taip, kad nėra visiškai, esame vieni su GMO keitimo būdu išvestais augalais ar gyvūnais. Tai, kas yra svarbu man ir ką mano ir kiti, būtent, kad inovacijos yra labai sudėtingas kompleksas, kur kas sudėtingesnis nei atsargumo principas. Pavyzdžiui, kairėje, dabar čia viršutinėje pusėje sakoma, kad reikalingi geri teisės aktai, padrasinimas, taip pat reikalingos technologijos, kurios būtų efektyvios, Ir matome, kad aišku, čia yra pasiekta nemažai pažangos, tačiau kalbant ir apie ekonomiką, apie ekologiją, reikalingas gyvybiškumas ir galiausiai egzistuoja vartotojai ir žmonės. Taigi turi būti noras turėti naujas technologijas ir jų pritaikomumas, nes priešingų atveju jos nesusilauks pritarimo visuomenės akise ir nebus, neprigis rinkoje. Ir galiausiai norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į nu, visiškai nauja, daug maž nauja ataskaita, kurią paskelbė kelios federalinės Vokietijos institucijos apie e, mokslinius aspektus, pavyzdžiui, e, Bundes institutas, e, Friedricho Löfnerio institutas, kur matote daug atsakymų jūsų klausimus dėl atsiekimo, identifikavimo, gene, gene, genomų keitimo. Ir man, pavyzdžiui, aišku, kad turime ir netikslinių poveikių, nenumatytų pašalinių poveikių, bet tų pašalinių poveikių yra kur kas mažiau nei, kai kalba eina apie cheminį, branduolinį veisimą. Į tai irgi reikia atsižvelgti. Ir viskas einu į pabaigą. Ir mano pagrindinis klausimas, kurį visuomet turiu galvoje, ir parašiau vedamai straipsniai vartotojų apsaugos ir maisto saugumo žurnalui. Būtent dažnai vis. Dažnai egzistuoja baimė, būtent baimė, ar ta naujas, naujas selekcijos metodas neduos e, neigiamų padarinių. Bet tai mums trukdo tada atlikti veiksmus, siekiant geresnio gyvenimo. Taigi, po aštuonių minučių pasisakymo dėkoju išdėmesį. Labai ačiū, labai ačiū už sutaupytas dvi minutės. Ir dabar e, paskutinė kalbėtoja, ponė Lofija Lagdar, e, biokonsumakters organizacijos pirmininkė, prašome dešimt minučių. Dėkuoju, ponės ir ponai, parlamento nariai. Aš kalbėsiu prancūziškai ir mano skaidrės irgi prancūziškai neturėjo laiko išversti. Mes valgom tris kartus per dieną minimum, keturis ir penkis galbūt, ir todėl maistas yra mūsų gerovės ir sveikatos elementas. Tai yra pagrindinis aspektas, kalbant apie tai, kad e, maistas yra mūsų vartojimo svarbiausia dalis, nes valgome kiekvieną dieną ir turi būti pasitikėjimas, turi būti skaidrumas, e, turime žinoti, kaip yra maistas gaminamas ir kaip yra perdavim, perdirbimas. Ir jau dešimt metų aš dirbu NVO Prancūzijoje e, ir gydytojai, gydytojų organizacijoje ir šitie, šitą organizaciją nusprendė susitelkti apie E, ir kalbėti apie maistą ir aplinką, nes tuo metu apie aplinką niekas nekalbėdavo, tai buvo atviras klausimas ir tai buvo revoliucingas pokytis. Aš tapiau biokonsamektor e, organizacijos vadovė. Na, kas yra aišku, kad šiandien ir daugiau kaip jau dešimt metų e, bio ekologiškų produktų vartojimas auga ir tiek Prancūzijoje, tiek e, kitose šalise tai yra masinis judėjimas ir masinis judėjimas visame pasaulyje. E, bioagentūra, Prancūzijos agentūra e, atlieka kiekvienais metais apžvalgą, kokie, koks yra vartojimas ir matoma, kad atsiranda daug naujų vartotojų. Taigi pasitikėjimas mes pasitikime ekologiškų žemės ūkių ir vartotojai, bioproduktų vartotojai ekologiškų produktų vartotojai ir mes norime pirkti produktus visiškai pasitikėdami. Tai yra ir garantija, kad bus produktai be GMO ir be pesticidų. Dėl to ir auga šitų produktų vartojimas, šis judėjimas. E, šiandien jau e, neša vaisius ir ateisi nauja vartotojų karta pridatinė vertė nuo 70-80-mečio, e, matome, yra išaugusi. Ir mūsų asociacija, sukurta 2004 metais, turi tris pagrindinės misijas. Pirme, išsaugoti aplinką, antras, saugoti sveikatą ir e, skatinti atsakingą vartojimą tiek e, ir maisto vartojimą, tiek ir kitų produktų vartojimą, drabužių, arba kitų produktų. Ir mūsų tikslas yra e, informuoti visus, visas amžiaus grupės nuo kūdikių į labdysenų e, žmonių, kad reikia keisti savo vartojimą ir e, vadovauti tokiam vartojimui, nes ir biologinių produktų, ekologinių produktų vartojimas irgi turi keistis, nes mes manome, kad taip pat tai turėtų atsispindyti ir teisinėje srityje. Reikia ginti vartotojus ir ginti mus pačius nuo tokių technikų ir mm, veikimo būdų, kurie žalingi mums ir, ir, mm, ir taip pat mes. Aišku, džiaugiamės, kad galime kreiptis į Jūs ir papasakoti apie tai, ką, ką, ką masto, kaip gyvena šių dienų Europos vartotojai. Mes mūsų bendruomenėje turime 5, 50 tūkstančių e, narių ir mes išplatinome e, klausimyną praėjusiu metu e, spalio mėnesį ir klausime, koks yra vartojimas ekologinių bioproduktų. Tai matome, kad yra 85 procentai žmonių, kurie mano, kad yra saugoti, svarbu saugoti aplinką ir bijo įvairovę, ir 85 e, procentai sako, kad reikia saugoti savo sveikatą. Na tai tiek, tiek, tiek žmonių, tai daugiau negu 40 tūkstančių, tūkstančių žmonių atsakė mūsų klausimyną. E, ir gyvena visi ir kaime, ir mieste, ir, ir miesteliuose negalim sakyti, kad vien tik tai miesto gyventojai e, galvoja apie šios klausimus ir manome, kad saugoti savo sveikatą tai yra labai svarbus klausimas vartotojams ir ne vien tik tai Prancūzijoje. NVO e, nėra mėgstamas dalykas ES piliečių. Taigi e, buvo priimta direktyva 00118 ir tai apie GMO teigia, kad tai yra produktai, kurių genetinė sandara yra pakeista ir tai nėra natūraliai išsivystę produktai. Yra taip pat ir naujas veistės, kuris yra e, naujas GMO metodas. Ir mes kaip vartotojai turime žinoti ir turime žinoti, kad teisės aktai atsižvelgtų į mūsų e, susirūpinimą. Taigi, GMO egzistuoja tik tai du teisės aktai, direktyva 0018 ir reglamentas 1829-2003, tai turi apimti visas sritis. Na, aš nesu mokslininkė, aš esu vartotoja, aš tikrai noriu, kad būtų galima išvengti to, kad laboratorijos manipulacijos nepatektų į, į ir nebūtų išplatintos už laboratorijos ribų. Turi būti tinkamas ženklinimas ir atsiekamumas užtikrinimi, bet to atsiranda nauji NGMO ir turime užtikrinti, kad mūsų vartojami produktai neturės nei GMO, nei pesticidų. Mūsų pasiūlymas aiškus ženklinimas, kuris leidžia vartotojams žinoti, ką jie vartoja, E, toliau formaliai e, uždrausti e, GMO ir taip pat žinoti, kas vyksta, reikėtų finansuoti mokslinį darbą ir finansuoti tuos tyrimus, kurie yra naudingi mūsų sveikatai ir nefinansuoti tų darbų, kurie kenkia aplinkai. Galiausiai tokios būtų išvados, kaip vartotojai, mes turime teisę rinktis, ką mes norim valgyti ir mes turim in, būti informuoti, žinoti apie ženklinimą, žinoti ir e, užtikrinti atsekamumą, žinoti, kaip yra pagamintas produktas. Čia mes turim garantijų, kad bus laikomasi skaidrumo ir atsargumo principų, kurie visą laiką galioja e, Europos Sąjungoje. Taip pat reikia, yra teisės aktai numatyti ir reikia užtikrinti pakankamą finansavimą moksliniams darbams. Na, e, žinoma, kad viskas e, daro įtaką mums ir bioįvairovė reikalinga ir mes turim saugoti ir ateities kartas. Turi būti naujos technologijos, užtikrinti, kad nebūtų švaistami produktai jau gamybos metu ir mes neturime švaistyti ir išmesti maisto. E, mes esame vartotojai ir turime elgtis atsakingai, nes vartodami mes e, Turime skatinti e, skaidrę ir švarę aplinką. Dėkoju. Thank you very much and... Labai ačiū.